What's the time? Uh, five past six. Good morning, dear colleagues. Good. It's five minutes past nine. Let's start with our. Labas rytas, kolegos. Pradedame mūsų posėdį. Ir dabar 8, 9, 10 ir 11 bei 12 darbo atvarkės punktai turėjote laiko pasikalbėti, dabar pradėsime dirbti. 8, 9, 10, 11 ir 12 punktai, dėl kurių balsuosime. Balsavimui turime valandą. Jau vėluojame pradėti. Dabar aštuntasis darbo tvarkės punktas. E, valstybės narės atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių patikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų išdėstymo nauja redakcija. Žodis pranešėjai poniai Manesku. Labas rytas, pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms iš kitų frakcijų m, mm, už bendradarbiavimą rengiant šią nuomonę. Pagrindinis komitetas šiuo klausimu yra lybė. Yra daug pakeitimų. Deja, daugelis jų yra lybė kompetencijos. Todėl balsavimo sąraše prie daugelio pakeitimų bus parašytas minusas pranešėjos sprendimas, bet tik dėl to, kad tai yra lybė kompetencijos sritis ir aš pasikalbėjau su lybė e, atstovas ir jie paprašė laikytis, mums laikytis mūsų komiteto kompetencijų. Taigi, tie pakeitimai nėra prasti, bet kadangi jie priskirtini libę e, įtakos e, sričiai, dėl, taip, dėl to taip nuspręsta. Ir, ir daugelis jų, tų pakeitimų yra apriepti Libe komiteto teikiamuose pakeitimuose, taigi viskas gerai. Yra du pakeitimai teikiami žodžių, kurie taip pat yra, yra iš Libe e, atsakomybės ryties ir todėl sulyčiau balsuoti prieš juos. Ačiū. Pone Chiminis, atsiprašau, aš neturiu savo balsavimo kortelės. Norėjau apie tai informuoti jūs. Man atrodo, aš ją palikau Strasbūre. Show your hands. Okay. Tuomet kelkite ranką. Good. No further request to speak. Fine. Then we can proceed. Daugiau nėra prašančių žodžių, tuomet pra balsavimas prasideda. Penkiasdešimt antras pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 53 už, prieš susilaikė atmestas. 54 už, prieš susilaikė atmestas. 55 už, prieš susilaikė atmestas. 56 už, prieš susilaikė atmestas. reikėtų pakalbėti apie balsavimą po e, valdybos posėdėje. 57 už, prieš susilaikė atmestas. 58 už, prieš susilaikė atmestas. 59 už, prieš susilaikė atmestas. 60 už, prieš susilaikė atmestas. 61 62 už, prieš susilaikė atmestas pritarta. 63 už, prieš, susilaikė, atmestas. 64 tikriname. Tikriname, kai balsavome dėl 63-ojo. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Atmestas. Toliau 64 už prieš susilaikė atmestas. 65 iki 68 už prieš susilaikė. Tikriname, kai balsavome. Balsuojame, balsuoti baigiame, pritarta. 69 už Ne, jam pritarta. Jis pritarta kitiems pakeitimams, todėl jis atkrenta. 74-75, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 76 už, prieš, susilaikė atmestas. 77. Jis atsiimtas. 78 tuomet. Prie, už, prieš, susilaikė atmestas. 80 už, prieš susilaikė atmestas. 81 už, prieš susilaikė atmestas. 82 už, prieš susilaikė atmestas. 83 ir 4 už, prieš susilaikė atmestas. 85 bei pakeitimas žodžiu. Už, prieš susilaikė atmestas. 86 atsimtas. 87 už, prieš, susilaikė, atmestas. 88 už, prieš, susilaikė, atmestas. 89 už, prieš, susilaikė, atmestas. 90 už, prieš, susilaikė, atmestas. 91-22 už, prieš, susilaikė, Patikrinsime, kaip balsavome dėl jo. Balsuojame. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. Didelė dauguma. 94. Čia už trečias. Už prieš susilaikę atmesta. 94. Už prieš susilaikę atmestas. 95. Už prieš susilaikę atmestas. 96. Už prieš susilaikę pritarta. 97 už, prieš, susilaikė, pritarta. 98 už, prieš, susilaikė, atmestas. 99 už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Norite patikrinti? Ne. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaikė pritarta. 102 ir 3 už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 109 už, prieš susilaikė pritarta. 110 už, prieš susilaikė atmestas. 111 už, prieš atmestas. 112 už, prieš susilaikė atmestas. 113 už. Ne, jis atkrenta. 114 už. Prieš susilaikė atmestas. 115 atsimtas. 116 už. Prieš susilaikė atmestas. 117 už. Prieš susilaikė atmestas. 118 už, prieš susilaikė atmestas, 119 už prieš susilaikė pritarta, 120 už prieš susilaikė atmestas, 123 už prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 128 už, prieš susilaikė atmestas. 122, 29 už, prieš susilaikė atmesta. 130 už, prieš susilaikė atmestas. 131 už, prieš susilaikė atmestas. 132 už, prieš susilaikė atmestas. 134 už, jie tapatus, bet kuris atsiimtas? 133. 135 už, prieš, susilaikė, atmestas. 136 už, prieš, susilaikė, atmestas. 137 už, prieš, susilaikė, atmestas. 138 ir 9 už, prieš, susilaikė, atmestas Pritarta. 141 už, prieš susilaikė atmestas 142 už, prieš susilaikė atmestas 143 už, prieš susilaikė atmestas 144 už, prieš susilaikė atmestas 145 už, prieš susilaikė atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė atmestas Pritarta. Toliau. 150. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 151. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 152 ir 3 už, prieš, susilaikė, atmestas. 154 už, prieš susilaikė atmestas. 155 už prieš susilaikė atmestas. 156 už prieš susilaikė atmestas. 157 iki 161 už prieš susilaikė atmesti. 162 ir 63 už prieš susilaikė atmesti. 164 už prieš susilaikė atmes, atmestas. 165 ir 6 už prieš susilaikė atmesti. 167 atsiimtas, 8 taip pat, ketvirtasis už prieš susilaikę pritartę. Konstatuojamosios dalies punktai. Penktas už prieš susilaikę pritartę. Šeštas už, prieš susilaikė atmestas. Septintas už, prieš susilaikė atmestas. Aštuntas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas už, prieš susilaikė atmestas. Dešimtas ir vienuoliktas už, prieš susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome dėl jų. Dešimtojo ir vienuoliktojo balsuojame. Dar kolegos du miega. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dvyliktas už. Ne, dvyliktas atkrenta. Jam netgi pritarta. Tryliktasis už. Prieš susilaikę atmestas. Keturioliktas už prieš susilaikė atmestas. Šeš, 15 už prieš susilaikė atmestas. 16 už prieš susilaikė atmestas. 17 už prieš susilaikė atmestas. 18 devintas bei antrasis žodinis pakeitimas. Pirmodelis už prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikė. Patikrinsime, kaip balsavome dėl, šių, dėl šios dalies. Prašau balsuoti. Dabar visi balsavo. Atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20. Už, prieš, susilaikė atmesta. 21. Už, prieš, susilaikė atmestas. 22. Už, prieš, susilaikė atmestas. 23. Už, prieš, susilaikė atmestas. 24. Už, prieš, susilaikė pritarta. 25. Už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 už, Atsiprašau, antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 30, ne, pritarta jau, todėl 38 dabar. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, tikriname, kai balsavome. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antroji dalis atkrenta ir dabar 40. Pono apitidėjos už, prieš, susilaikė atmestas. 41 už, prieš, susilaikė atmestas. 42, 3, 4, 5 44 atsimtas, bet kiti liko už, prieš susilaikę atmesti. 46 už, prieš susilaikę atmestas. 47 už, prieš susilaikę atmestas. 48 už, prieš susilaikę atmestas. Trečias kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Ir dabar 50 už prieš susilaikę pritarta. 51 už prieš susilaikę atmestą. Ir dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės su pakeitimais. Bals, prašau balsuoti. Vienas kolega nebalsavo, dabar visi balsuoja. Pritarta 57 balsavus už, 9 e, balsavus prieš. Sveikinimai. Panzeri, please. Pone Panzeri, prašau. Dabar, kai jau pabalsavome, pasakysiu štai ką. Prašau komiteto pirmininko dar kartą peržiūrėti situaciją. Nėra e, taisyklių, e, pagal, būtų, pagal kurias būtų e, nustatomi santykiai tarp EFET ir LIBE. Galbūt dėl kai kurių pakeitimų reikėjo balsuoti LIBE. Buvo ir tokių pakeitimų, kuriems pritarė pranešėjas. Mes pasakėme ne ne vienam labai svarbiam pakeitimui, kurie galėjo e, kur, praturtinti šį Libę komiteto pranešimą. Taigi reikėtų pagalvoti apie e, e, komitetų kompetencijų pasiskirstimą, nes kitaip galima padaryti ir politinių klaidų. Right. Thank you, Mr. Panzeri. Ačiū, ponė Panzeri. Ar dar kažkas norėtų pridurti kažką prie to, kas buvo pasakyta? Na, kaip jau ir sakiau anksčiau, man atrodo, kad e, reikėtų e, diskutuoti remiantis būtent e, šiuo konkrečiu atveju, kalbant apie mūsų būsimus planus ir darbą su pranešimais ateityje. kalbant apie komiteto pateikiamas nuomonės ir jo kompetencijos rytis. Na taip suprantu, kad yra nepatenkintųjų šią procedūrą, tačiau kažkokio kito sprendimo šiuo atveju nebuvo. Vis dėlto, ponė Panzerį, išklausiau jūsų pastabą ir manau, kad galėsime tai aptarti per kitą išplėstinio biuro posėdį. Ačiū. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Devintasis darbo tvarkės punktas - be pilietybė pietų ir pietričių Azijoje pranešėjas Amjad Bashir. Ar norėtumėte kažką pasakyti? Ačiū, tik norėčiau padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Tik tiek. Ačiū. Puiku, dėkoju. Tad pradėkime balsavimą. 74 pakeitimas. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 73 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 76. E, pono Predas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dauguma už. Dabar 78, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 79 pakeitimas dabar su žodiniu pakeitimu. Pirmasis žodinis pakeitimas penktas pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 81 dabar Antrasis žodinis pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 82. kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 83. kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 84. už, prieš, susilaikė, pritarta. 85. dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 86. kas už, kas prieš. Atsiprašau, 88 vis dėlto, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 87 už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 už, prieš, susilaikė. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai dėl 89-ojo, tikiuosi tai visus pažadins iš rytinio miego. Du kolegos vis dar miega, matau. Balsavimas baigiamas. O, panašu, kad aš pats mėgau, nes nepaspaudžiau mygtuko. Ne, vis dėlto atrodo, kad balsavau. Vis dėlto pritarta šiam pakeitimui 36 balsai už, 21 prieš. Dabar 90 pakeitimas. Tad 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, ir yra susilaikiusiųjų pritarta. 91, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 92, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 91 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 92 už, prieš, susilaikė, pritarta. 93 už prieš susilaikė pritarta. 94. Už prieš susilaikė pritarta. 95. Už prieš susilaikė pritarta. 96. Už prieš susilaikė pritarta. 97. Už prieš susilaikė pritarta. 98. Už prieš susilaikė pritarta. 100. Kas už, prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmesta. 99. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šimtas, antrasis, šimtas trečiasis pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 107. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 106. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 108. Kas už, kas prieš. Na, kelkite rankas, kas už. 108. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pritarta šiam pakeitimui. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 110 ir 111. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 112 už, prieš susilaikė, pritarta. 113 už, prieš susilaikė, pritarta. Dabar 114 ir 115, kas balsuoti už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 116 už, prieš, susilaikė, pritarta. 117 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 118, 119, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 122 už, prieš susilaikė pritarta. 123 dabar kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 124 už, prieš susilaikė pritarta. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta šis pakeitimas. Ar norite pasitikrinti? Gerai, balsuokime elektroniškai. 125 balsuoti pradedame. Dar trūksta dviejų balsų. Balsavimas jau baigtas. 21, 36, akivaizdu, kad atmestas šis pakeitimas. 126 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko. Puiku. Pritarta. 127, 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 130. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 129. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 9.3 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta Pritarta. 94. Kas už prieš, kas susilaiko, pritarta. 95. Už prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. 95. Balsuoti pradedame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 136, 137. Schamhauser ir Preda pakeitimai, identiški pakeitimai tiesą pasakius. Kažkas išskirtinio, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta šiems pakeitimams. Dabar 98, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ar kas nors pakėlė rankas, nelabai mačiau. 98, už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 97, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 13 už, prieš, susilaikė, pritarta atmesta. Šešioliktasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar DVB pakeitimas. Dėl penktojo kompromiso jau balsavome, sako pirmininkas. Taip, DVB pakeitimas devintame puslapyje antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 32 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 33 už, prieš susilaikė, pritarta. 34 už, prieš susilaikė, pritarta. 36 už, prieš susilaikė, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar DVC pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septintasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 45 pakeitimas už, prieš susilaikė, atmesta. 46 už, prieš susilaikė, atmesta. 47 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 47. Pono Zambatskio pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 48 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 50 už, prieš susilaikė pritarta. 49 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 51 už, prieš susilaikė atmesta. 52 už, prieš susilaikė atmesta. Pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroninio balsavimo būdu. Balsuojame dėl 58-ojo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar devintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 68 pakeitimas, kad balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl 68-ojo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 70 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 69 atkrenta, tad 71 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 72 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis Už prieš susilaikė pritarta ketvirtasis. Už prieš susilaikė pritarta penktasis. Už prieš susilaikė pritarta šeštasis. Už prieš susilaikė pritarta septintasis. Už prieš susilaikė pritarta aštuntasis. Už prieš susilaikė pritarta devintasis. Už prieš. Galbūt pasitikrinkime dėl devintojo, nėra aišku. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui 20 už, 28 prieš. Dešimtasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Čia taip pat teks balsuoti elektroniškai. Balsuojame dėl dešimtojo pakeitimo, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 30 už, 29 prieš. Pane Romenės, ar jūs balsavote? Taip, puiku, kad jūs turite savo kortelę. Tad taip, balsuota už šio pakeitimo prieimimą. Dabar vienuoliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl šio, dėl vienuoliktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 36 už, 22 prieš. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar elektroninis balsavimas dėl visos e, pakeistos rezoliucijos projekto. Balsavimas pradedamas. Dar trūksta dviejų kolegų balsų. Balsavimas jau baigtas. 54 už, 2 prieš, sveikiname pranešėją. O dabar galime pereiti prie dešimtojo darbo atvarkės punkto. Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos. Atsiprašau, dešimtasis punktas Sąjungos bendram biudžetų taikomos finansinės taisyklės. Pranešėjas Andri Kristėja, žodis jums. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų paramą, taip pat sekretoriatui už tikrai neįkainojamą pagalbą. Ačiū, ačiū pranešėjui už įžanginį žodį. Galime pradėti balsavimą. Pirmasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 32. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 33. Su žodiniu pirmoji pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtasis, už, prieš susilaikę pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 39 pakeitimas dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt pasitikrinkime dėl 39. -ojo. Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad pritarta šiam pakeitimui. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 41. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 6. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 7. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 48. Dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 8. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 50 dabar. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 51 už, prieš. Dėl 50 norėtumėte pastikrinti gerai. Balsuokime elektroniškai dėl 50. -ojo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 51 pakeitimas dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime ir dėl šio pakeitimo. 51. Balsuokime elektroniškai. Šiek tiek sutrikęs jaučiuosi. Pritarta šiam pakeitimui. Devintasis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar keturioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė. Pasitikinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 20, nuo 28-26, 28 e, už 26 prieš pritarta šiam pakeitimui. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime taip pat elektroniškai dėl šio pakeitimo balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 17 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai. 20 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. turbūt sugedo mechanizmai balsavimo. Man atrodo, kad tikrai daugiau nei dvi rankos buvo pakeltas balsuojant prieš, tačiau yra kaip yra. 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta atmesta. 24. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Na ir periname prie galutinio balsavimo dėl viso nuomonės projekto. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 42 už, vienas prieš 15 susilaikiusių, sveikiname pranešėją. Na, o dabar galime eiti prie 11 darbo tvarkės punkto. Tai yra susitarimas tarp ES ir Bosnijos ir Hercegovinos. Ir taip pat dėl Kroatijos Respublikos įstojimo ES. Galime balsuoti. Trūksta vieno kolegos. 57 už, vienas prieš. Sveikiname. Dabar galime eiti prie Moldovos, tai yra 12 klausimas. Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai. Ar pranešėjas norėtų tarti žodį, bet jo nėra salėje. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Dėl to galime balsuoti. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas atmestas. 38 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 7 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Norite pasitikrinti gerai? 53 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 40 už 17 prieš. 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. Dėl 56. Pradedame balsuoti. 56 pono Šols pakeitimas. Baigiame balsuoti. 30 už, 27 prieš. Pritarta. 57 iki 60. Keturi Schaffhauser pakeitimai. Balsuokime vienu ipu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Visi atmesti. Aštuonė, aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 61. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau pakeitimai nuo 63 iki 63 kas už prieš atmesta, 64 už prieš atmesta, 65 už prieš atmesta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Preambulė Devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas žodinis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Tryliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Keturioliktas už, prieš susilaiko atmesta. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 už, prieš susilaiko. Atsiprašau? Dėl kurio? Dėl 12. Ne, dėl 15. Gerai, dėl 15 galime pasitikrinti. Pradedame balsuoti dėl 15. Close. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, Pritarta, ar ne? Pasitikrinkime. 16 maneskų pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Kas taldo 30 pakeitimas? Baigime balsuoti. Atmestas. 31 panašaus pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 32 su antroji, žo, antroji žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar baigiamasis galutinis balsavimas dėl nuomonės su visais pakeitimais, kurie buvo patvirtinti. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. 55 už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją. So. Okay, we'll continue our meeting in two. Po dviejų minučių tęsime darbą. Right, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, 10 valandų, tikrai norėčiau tęsti darbą. Prašyčiau visų sėstis į vietas. Ačiū, kad susėdote. Dabar galime eiti prie 13 darbo tvarkės klausimo. Diskutuosime apie Bosniją ir Hercegoviną. Man, man be galo malonu pasveikinti šios puikios šalies užsienio reikalų ministrą Igorą Crndak mūsų užsienio reikalų komitete. Jį atlydėjo e, Bosnijos ambasadorius Europos Sąjungai. Jis jau mums pažįstamas nes apie šią šalį mes gana dažnai kalbame. E, Bosnijai, Bosnijai ir Hercegovinai sukako 25 metai. E, Jau įsigaliojo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas. Prieš porą metų šalis pateikė prašymą įstoti Europos Sąjungą. Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, e, Jūsų šalis yra tarsi lakmuso popierėlis atspindintis padėti e, visame vakarų Balkanų regione. Jūs tenkatės konsoliduoti demokratiją, užtikrinti tai, kad tarp tautų ir, jūsų, e, ir jūs, padėtis jūsų šalyje atspindi padėti visame regione. Ši šalis išgyveno ir sunkių laikų. E, Europos Sąjunga E, neseniai paminėjo 60 Romos sutarties jubiliejų. Romos e, e, sutartis užtikrino ilgai trunkančią taiką bent jau ES šiaurėje ar vakaruose. Na ir netrukus mes minėsime Srebrenicos tragedijos 22 sukaktę tai, ką Balkanose galima užtikrinti tik demokratinių procesų ir partnerystės dėka. Bet reikia pripažinti, kad dar nemažai reikia padirbėti. Ši šalis turi sustiprinti centrinės institucijas, Sarajeve sumažinti politinį susiskaldimą. Taip pat e, turi koordinuoti savo veiksmus susijusius su sritise susijusiuose su Europos Sąjunga. Dabar, gerbiamas ministrai, jums suteiksiu žodį tam, kad galėtumėte kreiptis užsienio reikalų komiteto narius. Papasakokite apie šalies pasiektą pažangą ir kokie iššūkiai dar jūsų laukia. Dar kartą sveikinu atvykus pas mus, dabar žodis jums. Uh, also, uh, actually... Ačiū ponia Makalis ir e, dėkoju taip pat visiems jūsų kolegoms. Uh, už galimybę kreiptis jūs šiandien ir papasakoti apie padėtį Bosnijoje Hercegovinoje ir mano šalyje vykstančius procesus. Pradėsiu nuo kai kurių pastebėjimų ir perėsiu prie, kaip visada, įdomesnės dalies šių klausimų aptarimo ir keitimosi nuomonėmis. Be Bosnija ir Hercegovina yra ryštingai įsipareigojusi, pasiryžusi įstoti į ES. Mano šalyje nėra daugybės klausimų ar temų, dėl kurių taip sutartų serbai, kruatai, bosnekai, e, nes šios dvi struktūros, Republika Srpska ir Kosovo yra mm, Bostos ir Hercegovinos teritorijoje. Mes visi norime, kad e, tas procesas vyktų kiek įmanoma sparčiau ir veiksmingiau. Vienas paskutinių tyrimų atskleidė, kad e, net 80 procentų šalies gyventojų pasisako už ES integraciją ir už tai, kad Bosnija ir Hercegovina taptų ES nare. Bosnija ir Hercegovina užsienio politikos rytyje sprendžia du svarbiausius klausimus, kurie yra jos prioritetai - ES integracijos procesas bei regioninis bendradarbiavimas. Abu jie yra susijęs su mūsų ėjimu keliu, kuris veda į ES integraciją. Noriu pakomentuoti juos. 2016-aisiais, praėjusiais metais, įvyko didžiausias proveržis ir mano šalis pasiekė daugiausia pažangos e, integracijos į ES procese. Tokios pažangos nebuvome pasiekę nei vienais metais dar. Ir tai mums pavyko rinkimų metais Bosnijoje Hercegovinoje, tai yra dar, dar svarbesnis dalykas. Ir dabar mums, mums tikrai nereikia pauzės ar e, lūkuriavimo, mums reikia dar geresnių 2017 metų komisijos atsius, ta anketa jau pas mus yra nuo 2016 gruodžio ir mes šiam klausimui skiriame daugiausia dėmesio. Norime ir ketiname gauti kandidatės statusą kiek įmanoma greičiau, jei įmanoma iki šių metų pabaigos. Ir padarysime viską, ką tik tai reikia, kad tai pasiektume. Bosnijos ir Cegovinos integracijos į ES procesas ir tikiuosi, kad mano kolegos iš Balkanų regiono kiti kandidatai, kitos kandidatės nesupyks už tai, ką sakau, nes dažnai tai sakau. Mes manome, kad mūsų šalies integracija į Europos Sąjungą yra labai svarbus dalykas mums, galbūt net svarbesnis nei kitoms valstybėms, nes ilgalaikis stabilumas, taika, Ir galutinis ilgalaikis mūsų sutarimas Bosnijoje Hercegovinoje įmanomas tik tuo atveju, jei egzistuos ES perspektyva ir jei Bosnija Hercegovina kaip ES valstybė narė taps įmanomų ir matomų dalykų. Jau pasikalbėsite su mūsų žmonėmis bet kur, e, Sarabė, Mostarė, Benelukoje, Banja Lukoje žmonės yra Mostarė. Sužinosite, kad žmonės tam yra atsidavę ir jie ma, su integracija sieja tris svarbius dalykus. Visų pirma, ekonominę pažangą, ekonominį augimą mūsų šalyje. Tai reiškia, kad reikia sumažinti, pakeisti dabar e, esančius baisius statistinius duomenis. Tai yra 60 procentų jaunimo nedarbas. E, Ir pasakus tai tampa akivaizdu, kodėl jauni žmonės nori mm, pas, išvykti iš šalies. Taigi, ekonominiai sumetimai, be, bei taip pat visoje šalyje žmonės šį procesą traktuoja kaip galimybę, tvirtą galimybę užtikrinti įstatymo viršenybę nes mano šalies žmonės, nors jie nori geresnio gyvenimo, geresnių pensijų, geresnės ateities savo vaikams ir savo vaikų vaikams, jie nori ir teisingumo bei įstatymo viršienybės, ko mums stinga, kaip, kaip ir ekonominių pasiekimų. Ir trečia, žmonės buvimą ES supranta kaip e, saugumo garantiją. Dažnai apie tai kalbu ir tai mums labai svarbu. Daugumas Busnijos Hercegovinos gyventojų yra patyrę vieną, du ar net tris karus. Ir jei Bosnijos Hercegovinos integracija į ES ir kitų, šalių, kitų regiono šalių integracija reikš, kad kitą šimtmetį nebus karo, kad tai atneš kitos naudos, tai bus tikrai labai didelis pasiekimas. Noriu, kad geriau suprastumėte, ką šis procesas reiškia mano šalies piliečiams Bosnijoje ir Hercegovinoje ir kodėl mes taip siekiame šio tikslo. Mes norime dirbti draugę su regi mūsų regiono bičiuliais, esame tam įsipareigoję ir matome, kokias galimybės atveria galimybė dirbti draugę su uh, bičiuliais iš Serbijos, e, Jotkalnyjos, kita, kitų regiono šalių. Taip pat siejame tam tikrus lūkesčius e, su, šia, su šiomis perspektyvomis. Mes turime didžiulę sieną su ES kaiminė Kroatija, kuri tęsiasi daugiau nei tūkstantį kilometrų. Uh, Ir mes manome, kad tai yra galimybė mums paspartinti visus procesus. Kokios kliūtis iškyla mums? Reikia pasakyti, kad bendriausia ir pavojingiausia kliūtis tai bendras politinės šalies stabilumas. Kaip žinote, Bosnijoje ir Zagovinoje galioja Daytono susitarimai ir tai yra šiandieninės e, šalies pagrindas. O vienintelis e, kelias priekin tai dirbti drauge, siekti daugiau tarpusavio supratimo, plėtoti dialogą viduje. Tai vienintelis būdas pasiekti sėkmės. Mes visi turime savo vizijas. Jei pasikalbėsite su žmonėmis iš skirtingų šalies e, kampelių, išgirsite skirtingų nuomonių apie praeitį. Bet todėl reikia susitelkti į ateitį, kalbėtis drauge ir ieškoti bendro pagrindo ateičiai. Ir tuo tarpu mes e, dabar siekiame žengti kitus žingsnius Europos integracijos procese, norime, kad reformos būtų tęsiamos reformų darbo atvarkę parengėme draugė su ES institucijomis ir, kaip nedažnai nutinka Bosnijoje Hercegovinoje, šiai reformų darbo atvarkiai buvo vienbalsiai pritarta net opozicinės partijos balsavo už ją ir Europos, pareiš, po, po Europos pareiškimu pasirašė visų parlamente esančių partijų lyderiai, taip pat ir opozicijos partijų lyderiai. Ir dabar tęsiame darbą ir daugiausia dėmesio skiriame ekonominiams klausimams, ekonominiams reformoms. Ir būtent čia sutelktos šalies e, e pastangos įgyvendinti reformas santykiuose su ES, Bosnija Hercegovina, iš institucijų perspektyvos sprendžia šiuo metu parlamentinio bendradarbiavimo problemą. Nes parlamentinis bendradarbiavimas nėra toks, koks turėtų būti. Taigi yra parlamentinis aspektas e, Bosnijos Hercegovinos ir ES santykių kontekste. Šis klausimas yra įstrigęs. Kalbėjausi su kai kuriais Europos parlamento nariais, aptariau šį klausimą ir aš tikiuosi, kad mums pavyks šią problemą išspręsti. kad ta reikalinga institucija netrukus bus įkurta. Sakiau pradžioje, kad būtų įdomu pasikeisti nuomonėmis ir išgirsti, jų, kas jūsų nuomonė dabar yra svarbiausia ir kaip jūs vertinate padėtį Bosnijoje, Hercegovinoje ir mūsų integracijos procesus. Ačiū, ministrė. Už žanginės pastabas turime apie 40 minučių šios temos aptarimui. Ir m, mm, užsirašė 12 kolegų norinčių pasisakyti, todėl tai prašyčiau jūsų nekalbėti daugiau nei dvi minutės. Ir pirmiausia, Bosnios Hercegovinos bei Kosovo delegacijos vadovas e, ponas Pitsula. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai malonu Jūs pasveikinti čia, ponė Igorit Senatko. Ir ministras nekarta yra įrodęs, kad jis yra pasiryžęs siekti šalies Europos darbo tvarkės ir puoselėti bendras mus e, siejančias vertybės. Ir E, jis ką tik papasakojo, kokie sėkmingi šaliai buvo 2016 metai, nežiūrint įvairių niuansų, aspektų, kaip dažnai nutinka, bet nežiūrint struktūrinių problemų yra šansų siekti pažangos. Norėčiau dabar aptarti pagrindinę problemą iškilusią dviejų parlamentų bendravime. Pone ministrė, mes ne, be abejonės Europos Sąjunga nori, kad Bosnija ir Hercegovina būtų stabili ir klestinti, tačiau ji turi būti funkcionuojančia valstybė, o narystė Europos Sąjungoje e, Mm, sprendimas dėl narys Europos Sąjungoje priimamas konsensuso pagrindu, taip pat pasirėmus, e, remiantis pasiektais e, rezultatais. Deja, parlam, parlamentų bendradarbiavimo bendradarbiavimas nevyksta ir tai svarbu asociacijos sutarčiai iškilo techninių kliūčių ir kol kas sprendimas nerastas, nežiūrint į tai, kad rodytos įvairios pastangos surasti sprendimą. Bosnijos parlamente įvairios grupės priešinasi uh, šiam procesui, veikiausiai dėl to, kad baiminasi, jog praras dabartinės turimas pozicijas. Kaip jūs, kaip užsienio reikalų ministras, rengėtės šiuos procesus spręsti? Nes 2017-aisiais nebus rinkimų šalyje. Ką galima būtų padaryti, kad Bosnija ir Hercegovina priartėtų prie, kad, kad vyktų integracija? Būtent to tikriausiai mes visi norime. Ir dabar E, pranešėjas Bosės Visegavinos klausimų. Ponas Preida, ačiū ponė. Pirmininkė, ponė ministrė, ačiū už tai, kad papasakote apie reformas, apie, apie žingsnius, kuriuos žengia šalis. Taigi, kaip sakiau, Ačiū, kad atvykote, papasakote apie padėtį šalyje. Aš sutinku su jumis, kad dabar yra pažangos metas, kad pažanga yra šiokia tokia lyginant su praeitimi. Ir aš turiu keletą klausimų jums. Visų pirma, įstatym, dėl įstatymo, dėl degalų ir naftos produktų. Uh, tai svarbus teisės aktas siekiant užsitikrinti TVF finansavimą, taip pat reformų darbo tvarkės kontekste e, gyvendinant reformų darbo atvarkę. Kaip Jūs vertinate galimybės, kad šis įstatymas bus patvirtintas laiku, nes e, jis susijęs su įvairiamis kontroversijomis? Kitas klausimas tai anketa, kuri patikta šaliai. Jūs, pažiūrėjau, buvo labai daug optimizmo. Šiuo klausimu dabar jau jo daug mažiau. Ir vertinant neseniai e, Tarptautinio Respublikonų instituto paskelbtos nuomonės apklausos rezultatus, Kaip e, Respublikos Sirpskos, kokie yra vertinimai dėl stojimo į ES? Jūs esate iš Republikos Sirpskos. Kokie šansai yra pakeisti bendrą požiūrį šalies? Nes ta šalis tai ne tik ponas Dodik. Ką galima būtų padaryti, kad ta, ta šalis būtų labiau proeuropietiškai nusiteikusi? Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. E, dėl pranešimų visų pirma, ponas Papadakis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Bosnijos ir Hercegovinos ministrą atvykusi pas mus. Ir norėčiau pasakyti, kad aš pats e, SND frakcijoje dirbu kaip šešėlinis pranešėjas, esu iš Kipro ir esame susidūrę su įvairiausiamis problemomis. Ir man atrodo, kad mes puikiai suprantame tuos sunkumus, e, su kuriais susidurite jūs. Taip, labai svarbu į viską pažvelgti iš perspektyvos, kad naujoji karta e, galėtų tikėtis esminių reformų, e, kurios keistų, iš pagrindų keistų jų gyvenimus. Kitas svarbus dalykas yra kovoti su korupcija, nes tai yra kasdieniam gyvenimui neigiamą įtaką darantis reiškinys, kuris taip pat priverčia jaunimą nuleisti rankas, išvykti iš savo gimtosios šalies. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kokį vaidmenį šiuo atveju vaidina um, religiniai lyderiai. Ar jie imasi veiksmų siekdami kažkaip sušvelninti esančius skirtumus? Manau, kad tai būtų naudinga, jeigu tai būtų daroma Nes e, reikėtų, kad e, tie religiniai požiūriai neskaldytų žmonės, o juos jungtų. Tai būtų tikrai svarbus žingsnis padėties normalizavimo link. Dėkoju. Dabar žodis ponui Tanek, EKR frakcijos atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mūsų frakcija m, mm, džiaugiasi tuo, kad Bosnija ir Sovina nori tapti šalimi kandidate. Ir Mano nuomonė, tai yra vienintelė e, Balkanų šalis, kuri dar turi šansų tapti ES valstybė nare kandidate. Be abejo, daug darbo dar reikės atlikti. Federalinės vyriausybės vaidmuo dar yra itin e, silpnas ir yra įvairiausių jėgų. Taip pat Rusijos įtaka yra daroma e, regione. Na ir prabėgus dešimtmečiui po Daytono sustarimo tikrai daug e, neišspręstų klausimų lieka, tačiau bet kuriuo atveju mes, parlamento nariai, mano frakcija, palaikome jūsų pastangas ir džiaugiamės užsienio reikalų ministrų pasisakymu e, tuo, kad e, Bosnija Hercegovina žengia ES link. Na ir para klausimų. Žinau, kad Rusija aktyviai veikia regione ir taip panorčiau sužinoti, kokį vaidmenį Turkija vaidina jūsų šalyje. Ypač kalbant, pavyzdžiui, apie išorinį finansavimą, e, e, speci specialias paramos priemonės, e, taip pat kokia situacija yra su salafikų mečetėmis, Mm, ką ketinate daryti su tais džihadistais, kurie išvyko iš jūsų šalies ir um, dabar po ISIS um, žlugimo kai kuriuose Sirijos miestuose greičiausiai grįš atgal. Tad įdomu būtų sužinoti, kokiu žingsniu imsitės. Na, dar vienas klausimas susijęs su Junktinės karalystės vaidmeniu po Brexit proceso. Mane informavo, kad Europos išorės veiksmų tarnyba, mm, tiesą pasakius, nenorėtų, kad e, kitais metais būtų organizuojamas Berlyno viršūnių susitikimas, de, būtent dėl breksito. E, tad norėčiau paklausti, koks yra jūsų vaidmuo, norėčiau sužinoti, ar jūs kažkokį tai vaidmenį Junktiniai karalystiai numatote ir po uh, išstojimo iš ES jūsų regiono procesuose. Dėkoju. Ponas Radoš, ačiū ponė pirmininkė, mm, gerbiamas ministrė, norėčiau išsakyti mm, mūsų frakcijos paramą mm, Bosnijai ir Hercegovinai. Na ir vos prieš porą minučių patvirtinome protokolą susijusiu su stabilizacijos ir asociacijos susitarimu. Ir jame yra atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą. Taip pat žinau, kad ir Bosnijai ir Hercegovinai yra numatyti tam tikri planai susiję su, pažiūrėjau, koordinacinių mechanizmų patvirtinimu ir taip toliau. Na, Europos komisija taip pat vykdo tam tikrus procesus, tačiau man atrodo, kad labai svarbu jau būtų atspindimi politiniai ryšiai esantis Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Kalbant apie klausimyną bei atsakymų pateikimus, manau, kad reikėtų užtikrinti tam tikrą koordinavimą ir tai taptų tam tikrų testų, nes ateityje reikės tų koordinavimo mechanizmų. Tas mechanizmas, e, kurį esate parengę jūs, e, mūsų nuomonė yra šiek tiek sudėtingesnis. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate koordinavimo mechanizmų funkcionavimą e, ir kaip žiūrite į tą mm, atsakymų į klausimino klausimus pateikimą. Ačiū labai, ačiū kolegoms už pateiktus klausimus. Na ir galbūt čia trumpam steptelėsime, paprašysime gerbiamo ministro atsakyti į jau užduotus klausimus. Ir aš pats dar norėčiau kai ką trumpai pridurti. Ar pritarime tam, kad reikėtų steigti Vakarų Balkanų muitų sąjungą? Ir ar manote, kad e, būsimame Balkanų viršūnių susitikime Trieste jau būtų galima tą pasiūlymą pateikti? Ačiū. Ačiū už jūsų klausimus pateiktus per pirmąjį raundą. Pasistengsiu per daug neišsiplėsti, kad dar liktų laiko ir kitiems parlamento nariams pasisakyti. Pradėsiu nuo pono Pitsulos klausimo ir bendrosios parlamentinės valdybos dėl to, ką būtų galima padaryti. Taip, visi žinome, e, tuos skirtumus tarp vyriausybės, tarp ministrų tarybos, tarp parlamento. Žinome, kad e, tai yra gana jautrus aspektai, tad viskas vyks lietai. Tačiau be abejo mm, pabendrausiu ir su savo parlamento atstovais, pabandysiu įvertinti, ar yra tokių galimybių, ar galėtume mm, parengti kažkokį tai sprendimą per keletą artimiausių savaičių. Nes, man atrodo, dabar tam būtų tinkamiausias metas. Mes tikrai suvokėme šią problemą Čia yra tik e, tam, tikras, e, tam tikrų baimių mišinys e, susijęs su politinėmis kovomis mūsų šalies viduje. Ir be abejo, dabar mes turime pademonstruoti sugebėjimą prisitaikyti, pritaikyti mūsų vidinės procedūras ir suderinti tai su Europos parlamento reikalavimais. Na ir dabar iš karto atsakymo ar sprendimo tikrai nepateiksiu. Žinau, kad yra įvairiausių minčių, įvairiausių pasiūlymų ir, kaip jau minėjau, pabandysiu apie tai padiskutuoti su savo šalies atstovais dabar pono Predos pateikti klausimai. Taip, viena a, e, tokių karštųjų temų dabar yra a, e, susijusi su tais naujaisiais teisės aktais m, mm, e, dėl E, mokesčių, pavyzdžiui, kūrui. Ir tai yra tokia vidinė e, politinė kova. Tikrai ilgai reikėtų dabar detalės dėstyti, tačiau trumpai pasakysiu štai ką. Yra skirtingos partijos, kurios dalyvauja vyriausybės veikloje, taip pat e, ministrų taryboje, valstybės lygių. Ir buvo e, dėl to, to tokios sąlygos numatytos, kad privaloma bus priimti tokius įstatymus, nes kai kurie m, politiniai žaidėjai norėjo e, paramos žemės ūkio atstovams, kuriems daugiausiai įtakos padarytų naujieji įstatymai. Na ir tiesiog buvo norima parengti tokį bendrą paketą, kuris būtų primtinas visiems, Kol kas toks sustarimas nebuvo pasiektas ir ta skubos procedūra taip pat nebuvo patvirtinta parlamente. Mes kol kas nežinome, kaip viskas toliau klostysis. Taip, žinoma, išlieka galimybė, kad viskas įvyks greitai, jeigu e, bus kažkokių pasikeitimų, tačiau aiškaus, tikslaus atsakymo pateikti, kada tai nutiks, e, kalbant apie tos keturis įstatymus, m, mm, tikrai negaliu dabar pateikti. Nežinau, ar viskas įvyks laiku, ypač kalbant apie tuos tarptautinio valiutos fondo mm, terminus, kurie buvo nustatyti, siekiant gauti antrąjį paramos paketą iš šios institucijos. Dabar dėl atsakymų į klausimino klausimus. Tai iš esmės toks pat klausimas kaip ir pono Radošo pateiktasis. E, tai reiškia, jog bus pereita prie koordinavimo mechanizmo. O tas koordinavimo mechanizmas, kaip girdėjome, yra e, labiausiai sudėtingas tokio tipo mechanizmas, kuris buvo kada sukurtas. Tačiau mes vis dar tiksliai nežinome, kaip viskas funkcionuoja. Taip, žinome, kad buvo priimtas politinis sprendimas jį sukurti. Mm, taip pat buvo priimtas vienbalsis politinis sprendimas ne tik valstybės lygių, tačiau ir su tam tikrais subjektais dėl tų 33 e, grupių ir jų veiklos savo kompetencijos ribose. Vis dėlto didžiausias klausimas lieka štai koks. Ar viskas veiks, ar viskas funkcionuos. Nes e, kad ir kaip būtų, galime turėti tobuliausią ir gražiausią pasaulio automobilį, tačiau jeigu jis stovi garaže, nežinome, ar jis puikiai rėdės keliu. Tad kalbant apie Europos komisijos klausimyną, yra rengiami tie atsakymai e, institucijos valstybės lygių, taip pat e, kiti atsakingi asmenys parengė informaciją viskas yra sukelta į specialią sistemą, tačiau galutiniai atsakymai dar yra formuojami. Ir per keletą artimiausių savaičių mm, sužinosime, kaip toliau situacija klostysis, kalbant apie tą atsakymų pateikimą ir apie tai, ar tinkamai funkcionuoja koordinavimo mechanizmas. Dabar dėl e, Republika Serbska klausimo. Aš pats iš ten kilęs, buvau susitikęs su partijos vicepirmininku ir žinau, kad dar 99 metais buvo jų suformuotas prioritetų sąrašas, vos ketveri metai po karo. Ir tikrai tuo metu dar nebuvo populiari tendencija e, pasisakyti už Europos Sąjungą, tačiau štai jau 17-18 metų tęsėme tą veiklą ir tęsime ją ir toliau. Ir turiu pasakyti, kad Tikrai pas mus nėra tokios antieuropinės atmosferos e, Republikoje Serbskoje. Kaip tik priešingai mes save laikome e, europiečiais, mes manome, kad esame Europos dalis ir norime žengti tuo europiniu keliu. ir tai yra įtin svarbu, tačiau dabar į detalės nesileisiu. Vis dėlto man atrodo, kad labai svarbu atskirti atskirti mm, piliečių norus ir pageidavimus, e, pritarti europinėms vertybėms ir žengti to proeuropietiškų keliu. Ir atskirti tai nuo, tarkim, vyriausybės atstovų tam tikrų pasisakymų ar nuotaikų. Tai yra du skirtingi dalykai. Ponas Papadakis taip pat įravosi dėl religinių lyderių vaidmens šalyje. Na taip, kalbant apie praeitį prieš karą, taip pat karo metu ir iš karto po karo, tai sukėlė tam tikrų problemų, tačiau man atrodo, kad visų trijų pagrindinių religijų išpažįstamų mūsų šalyje atstovų vardu galiu pasakyti, jog dabar galiojantis požiūris tikrai yra visiškai primtinas, jis yra visiškai konstruktyvus ir kalbant, pažiūrėjau, apie religinius lyderius, kurie stovauja islamą, taip pat ar katalikų bažnyčią. E, tikrai, e, man atrodo, kad čia didelių problemų nekyla. Be abejo, daug buvo diskutuojama apie įtaką, kuri yra daroma kasdieniai politikai, kurią daro tie religiniai lyderiai. Na ir mano asmeninė nuomonė, Oficialiai tai nebuvo kažkur aptarta, tačiau mano asmeninė nuomonė, ta įtaka kasdieniai politikai tikrai yra nedidelė. Turbūt e, žemiausio ligmens, kiek tik, e, kiek tik galiu prisiminti. Dabar dėl situacijos e, su islamo lyderiais. Turiu pasakyti, jog jų pozicija buvo gana aiški E, kalbant apie kovą su terorizmu ar radikalizaciją. Kaip žinia, Bosnija ir Hercegovina yra tokia labai ryštinga ir įsipareigojusi e, pasauliniai koalicijai. Ta tikrai stengiamės padaryti viską, kas įmanoma ir religinių lyderių parama šiuo atveju yra įtin svarbi. Na ir kalbant apie pono Taneko pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo Rusijos vaidmens. Man atrodo, kad Rusijos vaidmo Bosnijoje ir Hercegovinoje mm, neretai kažkaip mistifikuojamas ar, laikomas, ar laikoma pavojinga, tačiau mm, galbūt kartais viskas yra ir šiek tiek perdedama. Natūralu, kad Rusija turi savų interesų regione, jiems įdomus ir Balkanai, ir Bosnija ir Hercegovina. Be abejo, yra daromos ir tam tikros investicijos, pavyzdžiui, Republika Serbska, tačiau. Tačiau aš esu tikras, kad tai nėra tokia įtaka, kuri e, turėtų jūs suneraminti. Ponas Lavrovas pas mane buvo atvykęs tris kartus, taip pat daug kartų bendravau su Rusijos ambasadoriumi Tad tikrai palaikėme, palaikome ryšius ir jų pozicija yra gana aiški, o jie palaiko mūsų sprendimus, supranta, kad mūsų nuomonė yra svarbi. Be abejo, mes norime, kad ryšiai su Rusija būtų geri. Ehm, palaikome ryšius ir prekybos srityje. Na ir kalbant apie strateginį prioritetinį mūsų užsienio politikos tikslą, tai be abejo yra Europos Sąjunga ir Rusija tai puikiai supranta ir kažkaip neigiamai apie tai neatsiliepia. Taip pat e, teiravotės dėl tų specialių e, labdaros projektų ir persų įlankos valstybių įtakos. Na, čia panašus klausimas kaip ir dėl užsienio kovotojų. Mm, yra specialios agentūros, ministerijos ir taip toliau, kurios seka situaciją šioje srityje. Ir kiekvienas, kiekviena labdaros organizacija yra atidžiai stebima. Ir turbūt žinote, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje islamas niekada nebuvo uh, kažkoks ekstremistinis ar, ar Mm, ar radikalus, tai buvo tokios švelnesnės e, formos religijos išpažinimas, tačiau situacija yra stebima. Ir kalbant apie užsienio kovotojus, turiu pasakyti, kad Bosnija ir Hercegovina buvo viena iš tų šalių, kuri e, viena pirmųjų um, e, paskelbė specialius įstatymus dėl sankcijų, mm, kalbant apie tokių kovotojų mm, verbavimą, taip pat jų mokymus. Tai tikrai su tuo yra kovojama. Ir svarbu yra ir tai, kad, pažiūrėjau, 2016 metais pirmą kartą e, tai buvo tokie metai, kai nulis asmenų buvo užfiksuota kaip į, m, mm, išvykusiųjų į kitas šalis kovoti. Na, o dėl tų asmenų, kurie sugrįžta, 46 sugrįžo praeisiais metais, 26 jų 26 yra apkaltinti e, ir laukia mm, sprendimo dėl bausmės, ta tikrai klausimui skiriama daug dėmesio, keičiamas informacija su įvairiomis agentūromis. Dabar dėl ryšių su Junktinė karalystė. Ponas Johnsonas e, lankėsi Sarajeve prieš keletą dienų ir tikrai puikiai praėjo susitikimas. Na ir be abejo, na tai nėra mūsų sprendimas. Kalbant apie 18 metus Berlyno proceso konferenciją, mes nelabai kokį įtaką galime padaryti, tačiau mes tikrai tam neprieštaraujame ir tikrai neprieštarautume, jeigu ta konferencija vyktų Londone. Žinau, kad e, čia kyla tam tikrų dilemų, e, kokią čia žinę norime pasiūsti. Londonas tarsi pasitraukė, o čia apie Europinę integraciją 18 metais bus kalbama būtent Londone. Na ir kalbant apie mūsų regiono šalis, apie Bosniją ir Hercegoviną konkrečiai, mes tikrai ketiname ir toliau tęsti, palaikyti ryšius su Junktinė karalystė nepaisant to, kad jie ketina pasitraukti iš ES. Na ir neretai juk yra sakoma, juk jie neišvyksta į menulį, a, nepersikelia į kitą žemyną, tiesiog tie ryšiai išliks, jie bus kitokie, tačiau jeigu paklaustumėte apie mūsų norus, būtent to mes ir tikimės iš tolesnių ryšių su Junktinė karalystė. O kalbant apie tą konferenciją 18 metais, na, suprantu, kad apie tai bus diskutuojama. Mums tai tikrai problemų nekelia, mes tam neprieštaraujame. Ir tiesą pasakius, esame dėkingi e, e, Vokietijai ir Junktiniai karalystė už tai, kad pradėjo tą naują europinę iniciatyvą, e, kuri padėjo mums priartėti prie reformų, grįžti prie europinės integracijos proceso. Viskas prasidėjo Berlyne Ir galbūt visai būtų įdomu visą tą penkerių metų ciklą užbaigti Londone, tačiau, kaip jau sakiau, tai nebus mūsų sprendimas. Dabar dėl e, koordinavimo mechanizmo panas Radošek apie tai kalbėjo, galbūt į tai jau atsakiau. Jūsų klausimas dėl muitų sąjungos. Be abejo, mes esame už bet kokius bendrus koordinuotus veiksmus Dar ministrų taryboje šalies lygių to neaptarėme, tačiau nujaučiu, kokia atmosfera yra, žinau, kokia yra pagrindinių politikų nuomonė, tai tikrai tai palaikome. Ar esu tikras, kad trieste jau bus galima apie tai kalbėti? E, na, sunku pasakyti, yra dar įvairių neišspręstų klausimų susijusių su kitomis vakarų Balkanų valstybėmis. Ir greičiausiai dar su jais reikėtų apie tai pakalbėti, tačiau be abejo pozityviai tai žiūrėsime. E, gerbiamas ministrė, labai ačiū, kad taip išsamei atsakėte į klausimus. Dabar prasidės antras diskusijų etapas. Mes užtrukome šiek tiek ilgiau, negu kad buvo planuota. Tikrai norėčiau, kad ši posėdžio dalis baigtųsi iki 11, nes pas mus, paskui pas mus atvyks ponas Insko. Dar yra apie 10 narių, kurie norėtų pasisakyti, tai e, skiriu visiems po pusantros minutės. E, već ste odgovorili, a obzirom da moji podaci govore drugačije oko stranih e, boraca, ali... Pane Šuice, ačiū. Kiti kolegos jau uždavė tos klausimus, kuriuos aš norėjau užduoti. Turiu pasakyti, kad aš turiu kitokių duomenų dėl užsienio kovotojų. Labai e, džiaugiuosi tuo, kad jūs pasakėte, kad šiais metais užsienio kovotojų nebuvo, nors mano turimi duomenys ir yra kitokie. Dabar dėl pono Makelis per klausimą. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes tikrai norėtumėm, kad Bosnija ir Hercegovina bei kitos Vakarų Balkanų šalis prisijungtų pagal dabartinės taisyklės. Mums taip pat svarbu, kad būtų užtikrintos ir kruatų teisės Bosnijoje ir Hercegovinoje. Jūs sakėte, kad e, šalies gyventojų nuomonė dėl praeities ir ateities išsiskiria. Na, bet uh, netgi jeigu ir e, paprasčiausi dalykai kelia problemų, tai nėra taip jau gerai galvojant apie ateitį. Bet galbūt būtų galima paprašyti šalies iš, e, pavyzdžiui, iš Europos parlamento. Tikrai norėčiau, kad jūsų šalis įgytų šalies kandidatės statusą ir kad mes galėtumėm bendradarbiauti. Kaip jau sakiau, mano klausimus uždavė kiti kolegos, jūs juos jau atsakėte. Ačiū. Toliau panas Freund, socialistų frakcijos atstovas. Ačiū. Aš pasisakau panos, panios Ward vardu. Na ir tikrai norėčiau, kad mes ir toliau gilintumėm uh, santykius su Bosnijos ir Hercegovinos gyventojais. Pane Ward šiuo metu yra Italijoje, dėl to negali dalyvauti šiame posėdėje. Yra labai svarbu, kad mes per įvairius projektus, tokius kaip ir meno, kūrybiškumo projektai, skatintumėm demokratiją. Na ir Taip pat norėčiau padėkoti ministrui už jo atvirumą. Ačiū ir Valentin Insko, kuris netrukus atvyks. Noriu išreikšti savo paramą e, Bosnijos ir Hercegovinos jaunimui. Labai svarbu e, atkreipti didesnį dėmesį jaunimą. Jie žino, ko nori, jie turi žinių, įgūdžių tam, kad pasiektų, ko nori. Mes suprantame, kad ne visi e, Bosnijos ir Hercegovinos jaunuoliai yra aktyvus, bet yra ir tokių kaip mes. E, jaunimas yra mūsų ateitis, mes to neturime pamiršti, neturime prarasti vilties. Na ir tikrai e, siunčiu kuo nuoširdžiausius linkėjimus ir jaunųjų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių vardu. Ačiū ponui Freund. Toliau ponas Vaigal iš liberalų frakcijos. Ačiū. Aš taip pat kuo nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti ministrą atvykusi į mūsų posėdį. Aišku, mes linkime visko ko geriausio Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams. E, pasienio klausimas, santykiai tarp įvairių etninių grupuočių Na, tai yra vieni iš aktualiausių klausimų vakarų Balkanuose. Ir čia kalbu ne vien tik tais apie Bosniją ir Hercegoviną, bet ir kitas vakarų Balkanų šalis. Norėčiau pateikti keletą trumpų klausimų. Kaip toli jūsų šalis pasistumėjusi į priekį, dėrėdamasi dėl uh, uh, sienos uh, nustatymo? ir sienos demarkacijos linijos tarp jūsų šalies ir kaiminių šalių. Ir dar vienas klausimas dėl neon tilto. Aš ketinu vykti atostogų į Dubrovniką. Ir aš tikrai tikiuosi, kad netrukus šio tilto klausimas bus išspręstas. Labai ačiū ponui Vaigal, toliau ponas Kukan. Ačiū, gerbiamas ministrė, labai džiugu Jūs čia matyti, Jūs pas mus gana dažnai atvykstate, dėl to mes galime palaikyti glaudų dialogą tarp Europos parlamento ir Bosnijos ir Hercegovinos. Kalbant apie Bosnijos ir Hercegovinos ateitį, jūs tikrai galite tikėtis mūsų paramos. Prieš porą metų mes patvirtinome rezoliuciją dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Ten kalbama apie e, konkrečius veiksmus, kurių reikėtų imtis. Ir kai kurių iš tų veiksmų reikėtų imtis netrukus. Svarbiausias klausimas yra reformų darbo atvarkė, nes reformos labai svarbios, kalbant apie šalies ateitį. Um, Stabilizacijos ir asociacijos procesas vyksta sklandžiai ir aš tikiuosi, kad ir toliau viskas vyks taip pat. Reikia laiko, norint pakeisti Bosnijos ir Hercegovinos gyventojų gyvenimą, bet žmonės to laukia jau per nelik ilgai, politikai turėtų imtis aktyvesnių veiksmų. Uh, dabartinę padėtį būtų galima pavadinti e, tam tikrą neveikimo fazę. Taip pat e, e, rinkimų klausimas yra gana opus jūsų šalyje, gal jį galima kažkaip tai išspręsti. Ačiū, Edvard. Pane Zovko. Zovko. Ačiū pirmininkė. Pasisakau iš karto po pono Kukan, kuris pateikė visus tuos klausimus, kuriuos aš norėjau pateikti. Taigi, visiškai netrukus baigsis laikotarpis nustatytas e, rinkimų įstatymui įsigalioti ir tai gali sukelti nestabilumą. Kaip Jūs manote, ar e, aukščiausio teismo sprendimą galima įgyvendinti laiku? Ar e, visi proceso dalyviai galės aktyviai dalyvauti? Uh, Dabar dėl Europos parlamento rezoliucijos. Ten buvo kalbama apie aukščiausio teismo sprendimą dėl rinkimų įstatymo keitimo. Numatyta, kad informacija apie rinkimus turi būti skelbiama visomis oficialiomis kalbomis. Kaip šios problemos yra sprendžiamos? Ir paskui tą patį klausimą pateiksiu ir vyriausiam įgaliotiniui. Ačiū. Liko trys kalbėtojai. Visų pirma, žodis poniai Peter. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas ministrė, man visada be galo malonu matyti, kaip Bosnija ir Hercegovina e, artėja prie ES. Aišku, dar reikia nemažai pastangų įgyvendinant reformas. Uh, Neseniai buvo minėta rezoliucija. Ir pasakysiu štai ką. Reikėtų keisti ne vien tik tais rinkimų įstatymą ir e, federacinį statusą, tam, kad būtų geriau atstovaujami visų trijų e, regionų gyventojai, bet taip pat reikia užtikrinti, kad būtų geriau gyventinamos ir tarptautinės konvencijos dėl aplinkos apsaugos. Gal turite kokios nors informacijos apie uh, tolimesnius e, žingsnius susijusius su naftos e, perdirbimo gamikla e, Bosnijos ir Hercegovinos ir Kroatijos pasienyje. Tai labai aktualu abiejų šalių gyventojams. Panas Nart. Ačiū pirmininkė. šioje šalyje vyksta daug pokyčių. Jau buvo pasiekta ir nemažai pažangos, bet aš manau, kad mes turime būti realistai ir tai sakydam, tai sakau su skaudančia šird, širdimi. Šalyje yra trys regionai, kurie anksčiau tarpusavyje kovojo, o dabar yra vieni kitiems atsukę nugaras. Aišku, visos tos trys apygardos arba ir, e, e, ir, ir, ir regionai turi ir vidaus problemų. E, vienos tautos kitoms nepadeda, taip yra beje ne tik Bosnijoje ir Hercegovinoje, bet ir kitose šalise, tokiuose kaip Albanijoje. Nors įstatymai yra gražus ir geri, bet jie nepakeičia realybės. Uh, nes apygardos ir toliau susipriešinusios, jos nebendradarbiauja, e, padėtis yra įtempta. Na ir aš manau, kad tai kelia didžiulį pavojų, jog ta įtampa pratruks, kaip jau vyksta ir Makedonijoje. Ir čia galėčiau pridurti tik štai ką. Kiek bus dar priimta įstatymų, kiek dar bus sukurta ministerijų. Uh, Netai svarbu, svarbu, kad šalis tinkamai funkcionuotų ir visuomeninė prasme. Ponas Peter, ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už jūsų tokius atvirus žodžius ir už jūsų proeuropietiškas ambicijas. Tuo Europos parlamentas visą laiką tikrai džiaugiasi. jūsų šaliai kyla štai kokie iššūkiai. Kaip demonstruoti vienybę įvairovėje? Jūs kalbėjote apie taiką, apie karo nebuvimą. Aš pasakyčiau, kad karo nebuvimas yra e, esminis dalykas, bet jo to nepakanka. Kita jūsų pastaba buvo apie bendrą darbą. Kalbant apie Bosnijos ir Hercegovinos bei viso regiono europinę perspektyvą, iš tikrųjų viskas priklausys nuo to, kaip seksis bendradarbiauti. Ir čia noriu pateikti štai kokį klausimą. Kaip Jūs manote, kada mes galėsime tikėtis dinamiškesnio pošiūrio Jūsų šalyje? Ir gal galite tarti keletą žodžių apie tai, Kaip Jūs vertinate Vakarų Balkanų bendros rinkos idėją? Kai kas sako, kad tokią idėją būtų manoma gyvendinti per keletą metų, per dviejus, trijus metus. Ką Jūs apie tai manote? Toliau dėl Londono. Junktinė karalystė vis dar yra visą teisę ES narė, ji vis dar turi visas teisės uh, E, ir pareigas ir ji taip pat gali reikšti e, paramą Vakarų Balkanų šalims. Ačiū Jums, liko šešios minutės. Linkiu sėkmės atsakinėjant į klausimus. Ai. Nežinau, ar tai įmanoma, bet pabandysiu. Pone Šuicai, dėl to, kad 2016 2004-aisiais neišvyko jokie kovotojai iš Bosės ir Segovinos kovoti. Tai yra mūsų ministerijos oficialūs duomenys. Klausimas dėl rinkos ir bendros rinkos ir muitų sąjungos. Aš nesigilinsiu į detalės, bet mes tai suvokiame kaip paramą mums ES proces, stojimo procese tai nepakaitalas, nes taip tam prieštarautų visos kitos Balkanų valstybės, taip tai papildomas veiksnys padedantis mums sparčiau e, judėti. Rinkimų įstatymas po Pone Zovko ir kiti uždavė šį klausimą. Žinoma, aš raginu visus susijusius veikėjus ieškoti sprendimo. Tai ne pasirinkti kažkas, ką norime daryti ar ko nenorime daryti, tai tokia yra konstitucinio teismo nutartis. Ir mes žinome, kad reikės paliekti, pasiekti politinio storimo šio klausime. Esame labai tiesmuki šiuo klausimu. Norime, kad Bosijos ir Cegovinos federacijoje e, Bosnekų ir Kroatų federacijoje tai būtų sprendžiama kalbame apie tai, kaip rasti sprendimą kroatams. Užtikrinti jiems galimybę rinkti savo atstovus ne tik Bosnijoje ir Cegovinoje, bet ir federacijos parlamente. Ačiū už žinę iš jaunimo, ponė Frontai. Žinoma, reikia daugiau veiksmų ir vyriausybės, ir įvairių struktūrų Bosnijoje, Hercegovinoje, valstybės, kitų struktūrų lygmenių. Taip pat jauni žmonės turintis daugiau veiksmų. Reikia E, partnerystės, tvirtesnės partnerystės dvasios jaunimo tarpe. Mūsų nuomenių, nuomonių apklausos atskleidžia, kad daugybė jaunų žmonių, baigusių mokyklą ar koledžius, nori dirbti valstybės tarnyboje, e, valstybės regiono struktūroje arba telekomų, oper, arba telekomų operatoriams jie nekalba, nemasto apie savo kažkokius projektus, kuriuos jie norėtų įgyvendinti. Reikia dvipusio uh, požiūrio. Ponas Vaigal, dėl sienų klausimo mes baigėme darbą su Juotkalnyje. Prieš metus pasirašėme sutartį, žinoma, svarstėme ją su Serbija ir Kroatija. tai neturėtų sukelti saugumo ar kitų problemų tarp e, šalių, procesas vyksta ir su kitomis kaiminėmis. Dėl tilto, klausimo apie tiltą, man atrodo, kad jau pasiekėme sprendimą. Nu, iš pat pradžių maniau, kad tai techninis klausimas. Aš žinau, kad um, uh, užpraeitą Kroatijos vyriausybė turėjo tą klausimą spręsti. Ir dabar viskas jau sprendžiama techninių klausimų lėgminėje ir mes turėtume jį išspręsti, nes tai dvi draugiškos šalis, kurios susitinka ant tilto Kroatija. Na, tai normalu, ji nori susijęti dvi savo teritorijos dalis. Bosnija Hercegovina nori prieigos prie jūros, atviros jūros, todėl reikia suderinti šiuos du siekius. Tiltas nebus taip, na, galės, galite jau šiais metais planuoti apsilankimą Kroatijos e, pakrantėje. Pone Kukanai, dėkoju e, už jūsų klausimą kodėl, dėl, dėl, dėl to, kodėl pas mus yra tiek daug rinkimų. Na, uh, Būtent todėl norime pakeisti stat, rinkimų įstatymą ir susijęti vietos ir regionų rinkimus. Nežinau, ar mums tai pavyks. Tai gali būti sudėtinga rinkėjams, bet manau, kad tai įmanoma. Ir sutinku, kad tuomet bus keturių metų laikotarpis, per kurį galėsime susitelkti į pokyčius visuomenėje. Klausėte, ką daryti apie Mostarą dėl Mostaro ir kanalo kroatų kalba. Po, reiktų žodžiu šį klausimą pono Rinsko, jis turi daugiau priemonių tuos klausimus spręsti, ne aš, bet manau, kad apie tai taip pat kalbėsime, bet tikrai reikia sprendimų, vidinių sprendimų, o ne tik bandymų viską spręsti per jį o ne pat ir taip. Ekologijos klausimai mums yra svarbus. Taršos klausimas. Susitikau su naujuoju Kroatijos ministru, būtent tai yra aptariau, po to kalbėjausi su Republika Srpska pareigūnais, taip pat ministru Golič ir įvyko daugybė kitų susitikimų, taip pat ir susitikimas su Kroatijos prezidentu, Rusijos užsienio reikalų ministru. Ir mes manome, kad todėl mes daugiausia kalbame apie naftos perdirbimo e, gamyklą Republikoje Srpskoje ir kalbėsime, kaip galėtų pasikeisti jos darbas, kad sumažintume taršą. Ir būtent E, iš pokalbio su ponu Šti ir darau prielaidą, kad žmonėms tai to ir reiktų. Pone Nartai, išsakėte labai aštrių žodžių ir noriu padėkoti Jums už tai. Taip, svarbia, svarbiausia Jūsų žinia yra ir ta, kurią aš kartoju čia. Mes turime labiau <clears throat> atsisukti vieni į kitus. Nebus tos bendruomenės, negalės gyventi visiškai be jokių suvaržymų, bet mes turime kalbėtis vieni su kitais ir pritariu jūsų išreikštam susirūpinimu ir dėl Makedonijos. Ir tikiuosi, kad viskas pasisuks taip, kaip, kaip mes norime. Ir jei teisingai supratau jūsų komentarą, jūs E, taip pat kalbėti apie Belgrado ir Zagrebo vaidmenį. Aš nemanau, kad jie yra problemos dalis. Manau, kad kruatų ir serbų iš abiejų sostinių susirūpinimas yra, domėjimasis yra normalus ir kad tai yra konstruktyvus požiūris. E, bus bendras posėdis su Serbijos vyriausybė bei nes, Liepos mėnesį numatytas susitikimas su Kroatijos vyriausybė. Kalbėsime apie infrastruktūros tiesimą, konkrečius praktinius gyvenimiškus klausimus ir kaip eiti, atsiriboti nuo praeities ir eiti priekin. Ponas, ponė Peterle, kada daugiau dirbsime drauge, tikiuosi, kad netgi diskusijos dėl rinkimų įstatymo ir dar, reformų darbo tvarkės mums e, duos teigiamus atsakymus. E, bendra rinka, vidaus rinka, muitų sąjunga, taip, mums svarbu, tai aš jau sakiau. Manome, kad tai, jei mums pavyktų, turėtų bū, padėti mums padėti, padės labiau integruoti šalį į Europos Sąjungą. Minister Chinadak, let me. Ministre. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote pas mus, keitimasi nuomonėmis, kad apibendrinote, aptarėte visus užduotus klausimus. Taip pat noriu atsiprašyti, kai, kad neteisingai tarėme Jūsų pavardę. Pamiršome N. Pamiršome vieną raidę, A raidę. Ir taip pat noriu padėkoti Ir rengiamės palaikyti konstruktyvų dialogą su jumis ir kitais šalies atstovais. Noriu padėkoti jūsų šalies ambasadoriai ir pasakyti, kad mūsų komitetas ir toliau Bosnijai ir Cegovinai teiks paramą. Visą paramą, kurios jūs nusipelnote. Ačiū, kad atvykote ir linkim su malonios dienos Briuselėje. Ačiū. Iki susitikimo ministrė, iki susitikimo ambasadorė. Ir dabar norėčiau pakviesti poną Valentinį Insko.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 Periname prie 14 darbo tvarkės punktų ir man džiugu čia pasveikinti poną Valentiną Insko, jungtinių tautų vyriausiai įgaliotinį Bosnijai ir Hercegovinai, kuris prižiūri be kitų uh, dalykų ir kaip įgyvendinamas Daytono susitarimas. Jūs sekėte uh, diskusiją su ponu Čindaku, žinote, apie ką kalbėjosi. Mes girdėjote, kokius klausimus uždavė nariai ir todėl daugiau nebegaždamas suteikiu žodį jums maždaug dešimčiai minučių ir po to vėl turėsime galimybę pasitarti, aptarti mums visiems surūpimus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė nėra paprasta per dešimt tapti valstybę, kurioje yra 14 e, valdžios struktūrų, keturios e, religijos, dvi m, valstybinės struktūros, kuri naudoja dvi abecelės, kirilicą ir lotyniškąją. Bet reikia imtis šių iššūkių E, padėtis toje šalyje labai pasikeitė nuo 10-mečio, tačiau grėsmė saugumui išlieka. Šių grėsmių pagrindas skaldanti kai kurių partijų politiką bei klepto. Klepto, kleptokratija ir ta skaldanti politika tikrai neprisideda prie Bosnijos ir Segovinos ateities kūrimo. Žinome, žinome, kad kai kurių par, par, par, partijų lyderiai tiesiog rūpinasi savo privilegijomis. Finansinės naudos sėkimas yra kai, kai, kai kam vienintelis siekis, e, kai, pol, politinėse jėgose toje šalyje. Ir tai iš esmės prisideda prie šalies skaldimo, taip pat šalies susiskaldimas vyksta ir, pag, ir tautinių e, etninių grupuočių pagrindą. Dėl, dėl siekio Europos, įstoti Europos Sąjungą e, įvyko tikrai svarbių procesų, kaip girdėjote, 2016 metai šiuo požiūriu buvo labai sėkmingi. O jeigu kalbėtume apie tos šalies ateitį, aš sakyčiau, kad jai reiktų sutikti kiek įmanoma greičiau kandidatės statusą ir ji turėtų įstoti negreitai, tik tuomet, kuomet tenkins visus reikalavimus keliamus narystiai. Tai kai suteikiamas kandidatės statusas, šalis pradeda laukti, pradeda dirbti, kad įstotų. Bosnija ir Hercegovina taip pat tikisi įstoti į NATO. Mano požiūris į Bosniją ir Hercegoviną formuojamas pastarių aštuonių metų patirties, kuomet buvau jungtinių tautų įgaliotinių šiai šaliai, o ne tik pastarųjų kelių mėnesių tendencijomis. Visų pirma, kalbos apie atsiskirimą, apie naujas skiriamasias linijas šalyje tapo įprastų dalykų ir šalis skaldantis klausimai išlieka ir diskusijose dėl ES integracijos. Kai kurie politikai prisimena ir ir, ir karo šmėklas. Šiandien šiam karui išteina 20 metų. Kai kurie primami sprendimai yra ignoruojami, atmetami, daromas aktyvus spaudimas politinis. Nėra Taip pat neužtikrinamos visų, visų piliečių teisės rinkimuose. Ne visi gali tapti kandidatais rinkimuose dėl e, etninės priklausomybės klausimų. Ir dar vienas klausimas, tai Bosnijos ir Hercegovinos e, paraiška prieš Serbiją tarptautinėme teisme. Taigi tos šalis tam šalis, kurios bu, tampa priešais. Jos pirmą kartą čia susitinka po trijų mėnesių. Šalyje įgyvendinama atsilikusi politika. E, mokyklose mažesnės etninės grupės neturi galimybės e, mokyti savo kalbą. Injaitse mieste buvo bandoma priešintis pastangoms vykdyti segregaciją, atskirti skirtingų e, tautinių grupių mokinius. Tai būtų pirmasis bandymas įgyvenyti segregacinius sprendimus. Užsienio investicijos šalyje sumažėjo Visa tai tikrai e, aštriai kontrastuoja su 2006 metų šalies pozicija, kuomet šalis turėjo daug optimizmo, e, ypač, pavyzdžiui, gynybos srityje. Prieš 11 metų Bosnijoje Hercegovinoje buvo trys armijos, bet dabar yra tik vienas ministras. Uh, taip pat e, tinkamai dirba pasienio apsaugos policija. <laughs> Tarptautinė bendruomenė siekė e, konkrečių pokyčių šalyje ir vietos politikai taip pat bando įgyvendinti šį prožerį. proveržį. Darau išvadą, kad kai kurie politikai daro prielaidą, kad tarptautinė bendruomenė pavargo, e, E, nuo jų ir kad jie gali tiesiog palūkėti ir tapti neliečiamais. Šiame kontekste tarptautinė bendruomenė, ypač ES, turi, išlik, turi likti Bosnijos ir Hercegovina ir gyvendinti savo tikslus ir sus, paspartinti tas pastangas. Turime Bosnijai ir Hercegovinai e, duoti suprasti, kad ji turi skubėti. E, reikia, kad šalis įsipareigotų viską, kai ką pakeisti dėl kelių priežasčių šalyje. Visų pirma, dėl to, kad tai, tai, tai, tai taikaus ir klestinčio Balkanų regiono prie, e, būtina sąlyga. Būtent todėl, kad, būtent todėl Serbijoje neseniai išrinktas prezidentas Vučičius tai ir supranta. Ir Serbija taip pat sukasi link Europos Sąjungos ir siekia bendradarbiavimo. Kroatijos e, premjeras Plenkovič e, ryštingai gina stabilumą regione ir ištėsi pagalbos ranką. Nekarta Bosnijai Hercegovinai, ypač plėtros procesų kontekste. Antra, Bosnija Hercegovina, kaip pati Europa yra daugiatautė įvairių konfesinių bendruomenių šalis, ten yra keturių skirtingų religijų atstovai, kuriems tenka bandyti sugyventi. Todėl turime puoselėti integracijos ir sugyvenimo procesus, taip pat skatinti rinktis europietišką gyvenimo būdą. Trečias dalykas - tai klaidos, kurias ES ir valstybės narės padarė praeitie ir kurios prisidėjo prie tragiškų įvykių buvusioje Jugoslavikoje. Mums tenka moralinė pareiga padėti, prisidėti, puoselėjant mūsų vertybės. Ir galiausiai Bosnijos Hercegovinos sėkmė nusiųstų aiškę žinę kitiems, kad šalis padarė teisingą apsisprendimą dėl strateginių prioritetų ir um, sprendimo uh, būti ES šeimos nari, kaip sakai minint 60-asias Romos sutarties metinės, prisiminkime, kur buvo Europa po antrojo pasaulinio karo ir ką iš tikrųjų Europa reiškia taiką, stabilumą, gerovę per integraciją, o ne per dezintegraciją. Euroatlantinė vizija, kurią, kuriai pritarė Bosnijos ir Hercegovinos žmonės, susijusių su, tu, turi konkurentą. Uh, turime nustoti manyti, kad vien dėl to, kad esame teisūs, viskas bus taip, kaip mes norime, kad viskas bus teisingai. Austrijos e, e, spaudos agentūra teigia, kad kad Bosnija ir Hercegovina yra saugumo e, sutarties, kuria, kurios lyderė yra Rusija nariai. Serbijoje viešasis ambasadorius teigia, kad tai yra alternatyva Europos Sąjungoje. Turime atremti visus iškylančius iššūkius, akcentuoti integraciją ir reformas, kurios būtų pakankamai gilios ir paverstų Bosnę Hercegoviną šio laikinę funkcionuojančią valstybę funkcionuojanti nereiškia centralizuota, bet ji turi būti funkcionuojanti. Optimizmo man teikia štai, kas mums pavyko Bosnijoje ir Cegovinoje, kai buvome, vykome, veikėme ryštingai, siekėme plataus užmojo tikslų ir tai manoma, tuomet galima pasiekti tikrai nuostabių rezultatų. Now... Ačiū ponia Insko, ačiū už jūsų įžanginį žodį. Na ir dabar mums liko maksimum 15 minučių, nes 11.30 yra numatytas bendras posėdis e, tarp biudžeto ir devė komitetų, tad kolegos, matau, aštuoni iš jūsų paprašė žodžio. E, vieną ar pusantros minutės maksimum galiu jums skirti. Pradėsime nuo pono Kukano. Ačiū labai, ponė pirmininkė. E, džiaugiuosi pono Valentin Insko apsilankimu. Norėčiau pasakysi, kad tikrai yra nedaug žmonių, kurių e, tarnyba yra tokia svarbi Bosnijoje ir Hercegovinoje, kaip kad jūsų. Norėčiau padėkoti už jūsų indėlį į to šalies e, kelionę ES link. Jūs tikrai prisidedate prie suvereniteto demokratijos procesų išlaikymu ir tikrai nusipelnote mūsų pagarbos. Du klausimus norėčiau pateikti. Norėčiau daugiau sužinoti apie regioninę dinamiką ir dvišalius ryšius susijusius su Bosnija ir Hercegovina. Taip pat daugiau norėčiau sužinoti apie tai, kurie išoriniai aktoriai jūsų nuomonė e, galėtų padaryti didesnę įtaką toje šalyje. Taip pat galbūt galėtumėte pakomentuoti 13 metų gyventojų surašymo duomenys. E, tie duomenys sukėlė e, ginčių, e, juos užginčio Respublika Serbska. Norėčiau sužinoti, ar kažkoks dialogas yra tęsiamas šioje srityje, kalbant apie to surašymo rezultatus. Ačiū, dabar žodis ponui Pitsula. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė Insko, tikrai visada malonu su jumis susitikti Europos parlamente ir apsikeisti nuomonėmis. Labai džiaugiuosi jūsų e, nuomonė dėl to, kad e, Bosnija ir Hercegovina turėtų būti e, funkcionuojanti, tinkamai funkcionuojanti šalis. Na ir norėčiau daugiau sužinoti apie tai, kokia yra Bosnijos ir Hercegovinos realybė šiandieną. Kokią įtaką daro Daytono susitarimas, taip pat ES įtaka. Taip pat norėčiau sužinoti, kiek stiprios ar priešingai silpnos yra institucijos Bosnijoje ir Hercegovinoje, kurios pradėjo veikti po karo. Na ir minėjote taip pat, pavyzdžiui, Republika Serbska vykusi referendumą ar e, tam tikrus apkaltos procesus susijusius su Serbija. Norėčiau daugiau sužinoti, ar žalos kontroliai daug dėmesio yra skiriama siekiant užtikrinti, kad šalis tikrai e, realiai galėtų tapti ES nare. Norėčiau daugiau sužinoti apie tos, apie tos paralelius procesus ir taip pat, kaip suprantu, HSC ir biuras taip pat yra svarbus, jų įtaka yra ženkli šalyje. Ar tai tiesa? Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Insko už tai, kad atvyko pas mus šiandieną. Mano klausimas yra susijęs su konstitucinio teismo esančio Bosnijoje ir Hercegovinoje sprendimais. Ir tie sprendimai teigia, kad mm, Konstitucinio teismo sprendimai e, dėl dviejų subjektų yra neteisėti. Ar tai reiškia, kad šalis kažkaip netinkamai funkcionuoja? Norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Ir Kalbant apie Republiką Serbską ir apie federaciją, žinau, kad e, yra renkami savi atstovai mm, mm, į parlamentą, o tada tas parlamentas turi ginti žmonių interesus. Tačiau, kalbant apie dabartinę tvarką, man atrodo, kad tai prieštarauja e, jūsų žmonių politiniai valiai, taip pat ir Bosnės Gercogovinos konstitucijai. Na ir e, taip, buvo imtasi e, tam tikrų veiksmų, turiuomenėje jūsų pirmtakus, kurie bandė kažkaip įtakoti Bosnijos Hercegovinos konstituciją, tačiau jūs nusprendėte tarsi likti nuo, nuo šalyje, tad norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Ačiū, ponė Suica, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Insko, sveiki atvykę į Europos parlamentą, kalbėsiu trumpai. Mano klausimas yra štai koks. Dėl rinkiminių įstatymų pakeitimo ir jūsų prognozių, ar tai nutiks artimiausių metų? Kaip suprantu, rinkimų metais to padaryti negalima, tai reiškia, kad jau šiemet tie pakeitimai turėtų būti atlikti. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti, ar yra kažkokių patikimų apklausų atlikta, kalbant apie Bosnijos ir Hercegovinos piliečių nuomonę ES atžvilgiu. Ar yra kažkokių patikimų duomenų? Mano išvada būtų štai kokia. Jeigu Bosnija ir Hercegovina nesikeis, tada turbūt jūsų žmonės tikėsis, kad ES pasikeis, tačiau, kažin ar to galima tikėtis. Uh, greičiausiai mes visi kartu turime stengtis, kad intensyvesni pokyčiai bei reformos vyktų, būtų, vyktų būtent Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ačiū, panas Front, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ir ponui Insko už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Jeigu teisingai supratau tai, ką sakėte, jūs siekite tokio stipresnio ES vaidmens įtakos e, stojimo procese. Ir Kalbant apie situaciją susidariusią su kitomis e, rytų Europos šalimis, kurių dabar čia nevardinsiu, tada e, buvo diskutuojama, ar ne per greitai e, viskas buvo padaryta, ar nebuvo paskubėta, kad nebuvo palaukta, jog būtų pasiekta gerų rezultatų kovoje su korupcija, kad būtų įgyvendinti reikalingi įstatymai. Tačiau pamenu, jog buvo aš, tokie argumentai panaudojami. Kai jau to šalis įstos į Europos Sąjungą, viskas savaime išsispręs. Tad dabar kyla klausimas, ar tikrai tai yra tinkamiausias būdas, tinkamiausias kelias. Galbūt pirmiausia reikėtų palaukti, kad ES narė trokštanti tapti valstybė išspręstų savo viduje esančias problemas Ar priešingai reikia primti, pavyzdžiui, kad ir Bosnija Hercegovina į ES su visais trūkumais ir tada jau tos trūkumus taisyti darbo įgoje, taip sakant. Ačiū labai. Ponas Vaigal, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė Insko. Na, kalbėsiu mūsų gimtają kalbą, tikiuosi mane suprasite. Ir Būtent sloveniškai norėčiau pasisakyti. Turiu pasakyti, kad jūs pademonstravote tikrai daug kantrybės, taip pat tokį itin konstruktyvų požiūrį e, per visą savo tarnybos Bosnijos ir Sovavinoje laikotarpį. Tikrai nusipelnote mūsų pagarbos, ypač todėl, kad um, tikrai ėmėte žingsnių tose situacijose, kurios yra simboliškai svarbios Bosnijoje ir Hercegovinoje. Na, o simbolizmas vakarų Balkanuose visada yra tokia jautriausia e, bet kokio diskurso dalis. Turime neįvairiausius e, paminėjimus vykstančius Republika Serbska ar Srebrenicoje. Na ir tas simbolizmas mums taip pat primena dar vieną dalyką. Tas svarbus e, tarpetninių klausimų aspektas vis dar lieka atviras. Ir norėčiau jūsų paklausti štai ko. Ar jūs, kaip jungtinių tautų vyriausiasis įgaliotinis, manote, jog e, vakarų Balkanuose, taip pat ir Bosnijoje, Hercegovinoje demonstruojamas susidomėjimas ES yra pakankamas? Ačiū. Pane Šopko, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir vyriausiai įgaliotiniui, kalbėsiu trumpai, nes e, mano kolegos, e, pavyzdžiui, ponė Šuits e, teiravosi dėl tų rinkiminių teisės aktų ir taip pat konstitucinio teismo sprendimų įgyvendinimo. Norėčiau priminti, kad 2003 metais buvo įgyvendinta gynybos reforma ir tas reformas įgyvendino būtent vienas konkretus asmuo, jis įtakojo tos procesus, buvo sukurta gynybos ministerija, taip pat žvalgybos institucijos, na, 11 metais buvo e, sukurta speciali vyriausybė, kuri priima sprendimus, tačiau norėčiau paklausti, ar tai, kad nėra rinkiminių įstatymų, m, daro įtaką ir, pavyzdžiui, 18 metais m, susidarysinti situacija gali iš ties tapti e, tokia destabilizuojanti ir pareikalaus skubių sprendimų. Mes turime užtikrinti tą balansą, jeigu norime, kad Bosnija ir Hercegovina būtų stabili. Mums reikia teisėtų atstovų vyriausybėje ir tikiuosi, kad jūs dirbsite su visais tais faktoriais siekiant kompromiso. Ačiū labai, Michael Gala, prašau. Labai ačiū. Bosnijoje ir Hercegovinoje neseniai įvyko e, referendumas, nei e, Sarajevas, nei e, Konstitucinis teismas tam negalėjo sutrukdyti. Kas atsitiktų, jeigu įvyktų ir antras referendumas? Ar jam galima užkirsti kelią? Įsivaizduokime, kad įvyksta referendumas, susidaro nepriklausoma e, šalis, nes referendumo rezultatai buvo 99 procentai už. Rusija iš karto tuos referendumo rezultatus pripažįsta ir atsiunčia savo žaliuosius žmogeliukus naujai nepriklausomai šaliai ginti. Ką mes tuomet darytumėte? Darytumėm kaip tam būtų galima užkirsti kelią, kaip būtų galima užkirsti kelią Rusijos pajėgų įvedimui Tai būtų galima užkirsti kelią antrajam referendumum. referendumui. Kaip politinė prasme jį būtų galima sutrikdyti? Aš tikrai nenorėčiau, kad staiga į Europą įsiverštų e, žalieji žmogeliukai. Ar jūs suvokiate kylančią grėsmę? Ar jūs turite priemonių? Uh, kurios jau būtų išnaudotos, kurios jau būtų išbandytos. Ar turite tokių priemonių, kuriamis būtų galima sutrukdyti e, tokį antrą referendumą? Ačiū. Dabar prašau atsakyti į klausimus. Turite porą minučių. Už durų laukia e, kolegos iš kitų komitetų. Su nekantrumu laukiame jūsų atsakymų. Ačiū už jūsų klausimus ir už malonius žodžius galiu pasakyti, kad taip yra skirtumai tarp Serbsko Respublikos ir Bosnijos ir Hercegovinos federacijos. Ponas Pitsula, mums tikrai labai trūksta laiko, taigi aš pabandysiu atsakyti paprastai. Aš norėčiau mažiau Daytono ir daugiau Bruselio. Bet Briuselio taisyklės turi būti griežtos, mes negalime sauliaisti sukurti vakumą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dabar dėl prioritetų. Aš šioje šalyje praleidau ne vienerius metus. Prioritetas yra teisės viršenybė. Kodėl? Uh, uh, Labai svarbu taip pat užtikrinti ir baudžiamąjį persekiojimą. Svarbu spręsti ne vien tik tais ekonominius klausimus, bet ir teisės viršenybės principo įtvirtinimą. Uh, Konstitucinio teismo sprendimai yra teisiškai saistantis, jau yra primti tūkstančiai sprendimų ir kol kas neįgyvendinti tik 20. Bet koks sprendimas, kurį priima konstitucinis teismas ir kuris nėra įgyvendinimas, yra problema, dėl to tenka apgailę stauti, yra būtina įgyvendinti uh, E, konstitucinio teismo sprendimus, nes jie yra teisiškai saistantis visiems. Buvo teirautasi dėl rinkimų įstatymą, ypač dėl Liubič bylos. E, rinkimų įstatymas turi būti pakeistas. Jis turi būti keičiamas politinė prasme, tam yra politinis poreikis. Taip pat reikia keisti šį įstatymą ir techninę prasme. Aš neseniai buvau nuvykęs į, į Estiją, ten jau galima balsuoti ir elektroniniu būdu. Tai ir mes galėtumėm tikrai techninę prasme patobulinti tą įstatymą. Bet tai taip pat yra ir politinis klausimas ir tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Mes turime atkreipti ypatingą dėmesį į mūsų vadinamosius mažuosius brolius. Jiems turėtumėm suteikti daugiau teisių tam, kad jie jaustųsi gerai. Čia nematau jokios dilemos. Toliau ponas Freund. Jis kalbėjo apie stipresnį ES vaidmenį, visiškai tam pritariu, noriu pabrėžti vėlgi teisės viršenybės klausimą. Uh, Mes turime imti skubių veiksmų, negalime kalbėti vien tik tais apie biurokratinį procesą ir e, techninį procesą. Galbūt Baltijos šalyse tas biurokratinis procesas pasiteisino, bet Balkanų šalyse jis nepasiteisina. Taigi procesas turėtų būti paspartintas. Ar reikėtų prit E, priimti Bosniją ir Hercegoviną su visais trūkumais. Taip, kaip kandidatą, bet ne kaip narę. Nes e, kiekviena kandidatė yra įpareigota e, daryti daugiau ir daryti geriau. Kiekvienai kandidatė į šalį yra skiriamas ir pereinamasis laikotarpis ES teisiniam aki perimti. Ir tas pereinamasis laikotarpis tikrai yra be galo svarbus. Kolega Vaikel, tikrai apgailestauju. Iš tikrųjų, Bosnija ir Hercegovinoje simboliai yra pernelyg intensyviai naudojami. Taip, mums reikia e, atminties kultūros ir čia ko gero geriausias pavyzdys būtų Vokietija. Jeigu nuvyktumėm į Berliną, pamatytumėm tikrai daug atminties paminklų, bet Vokietija yra e, stipri šalis, ji nukreipta į ateitį. Tai ir Bosnija ir Hercegovina turėtų taip elgtis. Jaunimas už tai būtų dėkingas. Mes kai kurios istorijos klausimus turėtumėm palikti istorikams, akademikams. O politikai turėtų dirbti žvelgdami į ateitį, nes kitaip šalis ištuštės, jau dabar labai daug jaunimo išvyksta. Nemažai jaunimo norėtų dirbti valstybinėse įmonėse, bet tiek pat norėtų išvykti ir užsienį, dėl to tikrai labai liūdna. Apie rinkimus jau pakalbėjau. Kai kurios klausimus tikrai būtina spręsti valstybiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų suderinti rinkimų ciklą, e, atsižvelgti ir į vietos savivaldos rinkimus. E, šalyje e, per trejus metus įvyks keturi rinkimai. Ketveri rinkimai tai tikrai labai svarbu ir tikėkime, kad galėsime dirbti taikoje. Buvo kalbėta ir apie patį blogiausią scenarių, aš nenoriu apie tai spėlioti. Jeigu Serbska Respublika atsiskirtų, aišku, kiltų konfliktas, bet aš apie tai nenoriu galvoti. Ir norėčiau kreiptis į Jūs. Kai tik turėsite progos, visą laiką palaikykite į jų forą. Tai nedaug kainuoja, bet yra tikrai labai veiksminga. Aš irgi esu didžiulis jų for e, remėjas. Tai taip pat svarbu ir politinė prasme. Na, kalbant apie Bosnės ir Hercegovinos e, vietinius gyventojus, jiems patinka EUFOR buvimas šalies teritorijoje, nes tai tarsi padeda užtikrinti, kad nekils naujas konfliktas dėl konkrečių skaičių nesu tikras, bet manau, kad Bosnijos ir Hercegovino 60-80 procentų gyventojų pasisako už Europos Sąjungą. Labai ačiū. Ačiū Valentinui Insko už tai, kad atvyko į mūsų komitetą. Linkiu sėkmės ir jums, ir jūsų visai komandai Sarajeve. Na, o dabar galima baigti užsienio reikalų komiteto posėdį. Norėčiau priminti, kad kitas mūsų posėdis įvyks gegužės antrą dieną, visą dieną ir dar gegužės trečią dieną ryte iki pietų. Iki pasimatymo linkiu sėkmės tolimesnėme darbe.